kitoje plenarinėje sesijoje birželio mėnesį, na, o savo posėdį tęsime rytoj, trečiadienį, 8 val. 30 minučių. Pirmoji posėdžio dalis bus iki 14 val. E, antroji dalis